Guten Abend, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Heute... Mėlėjai kolegos, pradėkime posėdį. Šiandien vyks neįlinis posėdis. Norėčiau pradėti nuo pirmo punkto mūsų darbo atvarkės. Niekas nenori pakeisti mūsų darbo atvarkės. Jeigu nieks nekeičia, tada ji tokia ir bus. Kaip žinote, kaip visada šis, susitik, šis posėdis yra transliuojamas internetu. Prašau pasiruošti kortelės balsavimui. Dėl balsavimo Junktinėje karalystėje mes turėjome atidėti balsavimą ir svarstymą dėl Maltos kandidato auditorių rūmo darbui. Ir dabar mes būtent tą ir padarysime. Ir buvo imtas visų veiksmų, kurie yra būtini šioje procedūroje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad me, mums nereikės vykdyti rinkimų, nes panašu, kad visi, neprieš, niekas neprieštarauja, kad visos procedūros buvo mm, išlaikytos. Taigi mes dėkojame kolega iš Maltos. Dabar pereiname prie trečiojo punkto. Nuomonė dėl sukčiavimo ir perdodžiu žodį kolegiai Ali, kuri yra pranešėja. Uh, I, I would like to thank to all colleagues who take uh, the, to the shadow, shadow rapporteurs uh, Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Manau, kad mums pavyko pasiekti e, balansą, o tai yra gerai visoms valstybėms narėms, taip pat ir e, mums visiems neturiu ką daugiau pridėti. Manau, kad nuveiktas puikus darbas. Ačiū. Dėkoju. Dabar balsuosime. Ar visi pasiruošę? Puiku. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikymą priimta. Trys už, prieš, susilaikymą priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaikymą priimta. Penktas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikti, susilaiko, man atrodo, kad už, bet gal patikrinkime pirmoji penkto pakeitimo dalis, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta antra dalis už, prieš susilaikom priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaikom priimta. Septintas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko atmesta. Devintas už, prieš susilaikom priimtas. Dešimtas už, prieš susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet prašau patikrinti. Dešimtas pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Gerai, kad patikrinome. 11 už. Prieš susilaiko atmesta. 12 už. Prieš susilaiko atmesta. 13 už. Prieš susilaiko atmesta, 14 at, e, atsiimtas, 15 už, prieš susilaiko priimta, 16 dvim dalimis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta, antra dalis už, prieš susilaiko atmesta, 17 už, prieš susilaiko atprimta, 18 už, prieš susilaiko atmesta, 19 už, prieš susilaiko atmesta. 20 dviem dalim, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad atmesta. Patikrinkime pirmąją 20 pakeitimo dalį. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko. Priimta. 21 atsimtas, 22 už prieš sulaiko priimta, 23 už prieš susilaiko priimtas, 24 už prieš susilaiko. Ar galime patikrinti? Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. 25 už, prieš susilaiko priimtas, 26 už, prieš susilaiko atmesta, 27 už, prieš susilaiko priimtas, 28 atsimtas, 29 už, prieš susilaiko priimta, 30 už, prieš susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, ar galėtumėm patikrinti. Ne, man atrodo, kad priimta, atsiprašau, pirmininkė. Priimta, priimta, taip. 31 už, prieš susilaiko priimtas, 32 atsimtas, 33 kelios dalys. Pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimtas, antroji dalis už, prieš susilaiko priimta, trečioji dalis pir, už, prieš susilaiko. Patikrinkime, trečioji dalis 33 pakeitimo, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. De... 34 už, prieš susilaiko priimta, 35 už, prieš susilaiko priimta, 36 už, prieš susilaiko priimta, 37 už, prieš susilaiko atmestas, 38 už, prieš susilaiko atmestas, 39 už, prieš susilaiko atmestas, 40 už, prieš susilaiko priimtas, 41 atsiimtas, 42 už prieš susilaiko atmestas, 43 atsiimtas, 44 dvi dalis, pirmoji už prieš susilaiko priimta, antra dalis už prieš susilaiko. 44 antroji dalis balsuojame elektroniniu būdu. 44 antroji dalis. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Priimta. 45 už. Prieš susilaiko. Priimtas. 46 už. Prieš susilaiko. Atmesta. 47 už. Prieš susilaiko. Atmesta. 48 už. Prieš. 47 dar patikrinkime. Pradedame balsuoti. 47 pakeitimas. Balsuokite, baigiame balsuoti. Ir 48 už, prieš susilaiko primtas, 49 už, prieš susilaiko primtas, 50 už, prieš susilaiko primtas, 51 už, prieš susilaiko primtas, 52 už, prieš už dar kol kas, prieš susilaikom priimtas, 53 už, prieš susilaiko priimtas, 54 už, prieš susilaiko priimtas, 55 už, prieš susilaiko priimtas, 56 už, prieš susilaiko priimtas, 57 už, prieš susilaiko priimtas, 58 už, prieš susilaiko priimtas, 59 už, prieš susilaiko priimtas, 60 už, prieš susilaiko priimtas, 61 už, prieš susilaiko priimtas, 62 už, prieš susilaiko priimtas. Dabar balsuosime už visą dokumentą elektroniniu balsu, pradėm, balsavimu pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Sveikiname pranešėją. 22.19 priimta. Dėkoju. Ir toliau įtartama mūsų darbo atvarkėje. E, taip, žvilgsniu ieškau direktoriaus, energetikos vystimo bendrovės įmonės direktoriaus E, Pone Švemeri, sveikas atvykęs ir greitai pat galėsite pristatyti ITER temą, ITER projekto pažangą. Mums tai yra labai įdomi tema ir mes nuolatos dirbame su šia tema, nes tai yra mūsų, galima sakyti, kūdikis, taigi suteikėme jums žodį. Okay. Uh, good afternoon, Mr. President, Mrs. President. Uh, if you permit... I... Pone pirmininkė, jums leidus pristatysiu dar projektą. Johanesas, mano kolega, pateiks informaciją apie Europos indėlį į šį projektą. Ar jums tinka šitaip? Ar norit, kad pradėtume nuo Fusion for Energy? Taip jūs pradėkite, o tada jų, jūs kalbėkite ir jūs iš karto mums pasakykite, kokie tie dokumentai, tie dokumentai, kurie buvo išdalinti, kas buvo juose slapta. Gerbiama pirmininkė Gresler, ponios ir ponai, laba diena, ponai ir ponios, laba diena. Uh, uh, pateiksime savo pranešimą netrukus. Prašom parodyti trečiąją skaidrę. Džiaugiuosi galėdamas Jums pateikti naują informaciją dėl pasiektos pažangos, dėl ITER ir Fusion for Energy. Aš dirbu pirmus metus Fusion for Energy direktorium ir iš tikrųjų tai buvo labai įdomus, intensyvus laikas, kas nematė dar, kur išleidžiam tiek daug pinigų ir kelia tokius klausimus, galėsime paaiškinti šiek tiek. Tai štai, čia yra mūsų pirmo pusmečio darbai. Matote, kaip vystėsi mūsų išlaidos, e, mūsų gebėjimai išaugo, mes su ITER užmeskėme daug geresnį bendradarbiavimą ir dabar galime pasakyti, kad pertvarkant sistemą tik žmonių pakeitimas būtų nepadėjęs. Tiesiog reikėjo pertvarkyti pačią sistemą. Mm, Iki 2025 metų mes norime, kad būtų ES parengti daug apčiuopėmesni planai. Tai turėtų būti mums ypač visiems naudinga. Kita skaidrė. Na štai, parodykime kitą skaidrę dabar kodėl mes tiek laiko ir pastangų skiriame fusion vystimui. Štai čia matote graikų filosofus, tos pirmosius mokslininkus. E, paukščiai, kurie norėjo skristi, o kita vertus gale. Tie klausimai domino jau tada žmonės. Skrydis e, tuomet domino žmonės ypatingai, galvojo, kokią mašiną būtų galima sukurti, kad būtų galima skristi. Ir žmonės nuo senų laikų svajojo apie galimybę skraidyti. Dabar matome, kad turime tokius aparatus skraido lėktuvai. Ir dabar galėtume kelti klausimą, kodėl dabar, kai jau tiek pasiekta ir toliau daug kas tebe lieka komplikuota. 1930-aisiais mokslininkai atrado brandolių sintezės metodą. 50, 50 metais jau buvo pasiekta daug pažangos, nes mokslininkai e, dar toliau pažengė aviacijos rytyje. Mes dabar turime sakyti klausimą, vėlgi, kodėl šitiek daug laiko užima tas mūsų projektas. Brandulių sintezės sintezės atveju, šiuo atveju, apie, kalbėdami apie branduolių sintezę, šiuo atveju kalbame apie vandenilinės reakcijas, nesukuriama papildomų dujų, tai yra saugus e, dalykas, kuris nesukuria jokių radioaktyvių atliekų ir mes, pavyzdžiui, jeigu naudojame kitokias medžiagas, tokias, kurias bandome deginti, Atskiros medžiagos kartais gali būti nedegios, bet paėmus 3-4 medžiagas tas degimas įvyksta. Mums reikia keleto medžiagų ir didelių mašinų, kad pagaliau pavyktų tą degimą tinkamai palaikyti. Taigi, nuo 1950 metų matote skaidrės kairėje pusėje Nuolatos vyko vystimasis šią linkme. Per 60 metų buvo vystomos tos mašinos, buvo parenkamos tinkamesnės temperatūros, tinkamiau valdomas laikas. Tai yra kaip kompiuterio mikroschemos, kurios nuolatos keičiasi. Ir aš manau, kad kiekvieną kartą, kai peržengiamas kitas etapas, daug kas jau būna nuveikta, daug kas jau veikia. Mokslininkai ir toliau bando ieškoti kitų variantų, efektyvesnių, geresnių, kaip ir mikroschemoms tos, tos um, dabar tos mašinos veikia geriau. Dešimtajame dešimtmetyje mes kalbėjome apie apie senesnės kartos mešinas. O štai dešinėje ekrano pusėje matote lik savotišką uh, tobulesnę, tobulesnę šiuo metu egzistuojančią mašiną. Naudojame plazmą energijai gaminti. Ir matote, kad priemonių reikia daug, todėl ir tampa akivaizdu, kodėl reikia tiek daug priemonių, tiek daug investicijų šiam projektui, jeigu jį palygintumėte su kitu investiciniu projektu. Uh, Svoris e, to aparato yra panašus kaip Eifelio bokšto, 10 milijonų sudėtinių dalių, tai atitinka Airbusą lėktuvą, 400 tūkstančių tonų toks yra e, jo svoris. Jeigu paimtumėte ir pažvelgtumėte į kaštus, pamatytumėte, kad jie yra kažkur viduryje Štai viduryje matote tarptautinę kosmoso stotį. Tai galime pasakyti, kad tai yra iš, didžiulių išlaidų reikalautis objektas, bet kartu reikalingas ir tos lėšos nėra perdėtos. Kai kas sakė, kad tas stotis yra pernelyg sudėtinga, jeigu paimtumėte įvairius valdysenos lygius, ES lygmenių, pasaulinių lygmenių, kaip matote čia. Ir štai matote kitas šalis, dalyvaujančios projekte, tai yra valstybės, jos prisideda prie projekto vystimo. Pati schema organizacijos yra labai sudėtinga, šešis mėnesius dirbu šioje organizacijoje ir, ir galiu pasakyti, kad bendradarbiavimas tarp atskirų dalių, atskirų tų schemos dalių vyksta puikiai. Bendradarbiavimas yra naudingas, konstruktyvus. Taip ne visada buvo praeitį, O dabar, nepaisant tos sudėtingos organizacinės schemos, tikiu, kad galėsime paspartinti darbus ir galėsime pereiti netrukus prie kito etapo. Taigi, kas vyko per visą pirmąjį šių metų pusmetį? Mes nuveikėm labai nemažai, perėjome įvairius etapus, kurie yra savotiškos gairės. Turime priemonės. Turime įvairias sudėdamasias dalis, kurios galiausiai padėjo įrengti įvairių priemonių valdymo centrinę salę. Tas projektas galiausiai gali būti panašus į visiškai normalų kitokį projektą. Seniau buvo sakoma, kad mums ar mums buvo rodoma daug gražių nuotraukų, bet e, tuo viskas ir baigėsi, trūko skaidrumo. O dabar situacija keičiasi. ITER taryba nusprendė veikti remdamas į atskiromis gairėmis Jos buvo nustatytos iki 2025 metų, kad būtų galima ITER projektą visą tinkamai sekti, matyti, kas kada vyksta. Tai iš tikrųjų buvo naudingas žingsnis ir visiškai pagristas žingsnis. Matote mėlyną tamsis va pažymėtus pasiektus rezultatus, matote taip pat raudonų ženklų pažymėtą e, kvadratėlį, tai reiškia, kad ten dar ne viskas buvo atlikta. Taigi problema yra, mes ją prižiūrime, mes jas sprendžiame ir tikimės viskas išspręs sėkmingai. Štai čia matote statybų aikštelę. Matote, kad duobių čia neliko, bent jau pagrindiniai pamatai to svarbiausio pastato yra padėti. Tie pamatai yra atsparūs visokiems seisminiams įveikiams, taip pat uh, brandolinėms nelaimėms. Reikia pasakyti, kad statybos buvo pradėtos po Fukushimos katastrofos ir į, į tas išmoktas pamokas buvo tinkamai atsižvelgta. Matome taip pat čia surinkimo salę, šalia dar stovi kranai. Ir čia yra surenkamos tų mašinų didžiausios dalys, iš čia jos keliauja į vietą, kur jos bus montuojamos. Per dvi savaitės mes įrengėme štai čia tuos geltonus elevatorius, jų dėka galima pakelti šimtus tonų krovinių O čia matote YF rytės dalį. E, tai yra didžiausias įrenginys, koks nebuvo dar iki šiol pastatytas. Ir čia yra tos vadinamosios rytės, jos apima visą pastatą jos yra išdėstytos aplink visą tą e, aikštelę, viena e, daryta yra iš Europos, kitos e, iš Kinijos. Čia matote tuos vakuminius indus, ten yra laikoma plazma. Tai yra grinai europinis produktas, kai kurios dalys Šiaip ar taip e, vis dėlto jos buvo pagamintos Korejoje. Turime šiek tiek paskirstyti čia užduotis tarp Korejos ir Europos Sąjungos, kad galėtume dirbti sparčiau ir per daug nevėluoti. Mano kolega iš energetikos direktorato patikslin šiek tiek skaičius – Aš norėjau paminėti dar vieną dalyką. Mes sulaukime jūsų klausimų. Praėjusį rudenį jūs klausėte, kas sudaro kaštus. Ir štai čia matote juos išskirstytus, matote visas mūsų išlaidas, matote, kas gaminama Europoje. E, tai yra e, pastatas ir E, kai kurios dalys sudaro didžiausią išlaidų dalį, 2 milijardai be abejo yra nemaži pinigai, bet turime taip pat ir perviršį, iš kuris atsirado. E, iš pradžių samatoje nebuvo atsižvelgta į visus pastatus. E, ventiliacijos sistema nebuvo įskaičiuota, o po Fukushimos tragedijos atsirado nauji uh, reikalavimai susijęs su brandolinė sauga. Prasidėjus statybai koncepcija dar nebuvo visiškai galtinai parengta. Fusion for Energy viso labo tuo metu buvo tik ekspertų grupė, kuri buvo neseniai susikūrusi, tai nebuvo rimta organizacija. ITER rūpinosi koncepcija ir paaiškėjo, kad iš to atsirado papildomų didžiulių išlaidų. Dabar e, tos išlaidos yra tinkamiau valdomos. Štai vakuuminis kambarys, vadinamas vakuuminė salė. E, e, Čia dar tebelieka kai kurių klausimų, e, kažtai taip pat pasirodė esą didesnė, negu iš pradžių buvo numatyta, bet e, čia dar dirbame, aiškinamės. Dėl kitų sistemų, jeigu pažiūrėtumėte diagramą, pamatytumėt, kad tos išaugusios kainos neišaugo taip e, labai daug lyginant su ankstesniais skaičiais. Jeigu paimtumėt relatyvius skaičius, paskaičiuotume procentais, pamatytume, kad uh, dar kitaip galima vertinti visą tą projektą. Nemanau, kad čia reikia leistis į detalės, jeigu jūs kas nors domintų, klauskite, aš maloniai atsakysiu. Ir be to visą tai yra išdėsite ir mūsų dokumentuose, su kuriais galima susipažinti. Taigi, kaip geriau tvarkyti su e, išlaidomis? Pastatai ir vakuminė salė, ta vakuminė patalpa dar tebekelia problemų. Ekspertai dabar dirba, kad tos išlaidos būtų tinkamai suvaldytos. Norėčiau pasakyti, kad e, kai dėl tos e, vakuminės salės didžiausi sunkumai jau šiuo metu yra įveikiami. Įmonės valdymas taip pat yra kitas svarbus darbų baras. Čia priimami svarbiausi sprendimai. Tai daroma taip, kaip paprastai vyksta įmonėse. Matote dokumentus, kurie padalimi į kairį dešinę Anksčiau tai buvo ir buvo dėdami parašai per nelik nesigilinanti tai, kas ir kaip. Dabar mes įdėgime planavimo priemonės, tai vyko pernai. Priemonė, kuri atnaujinama kasmet ir kur atsižvelgiama į riziką buvo tinkamai parengta. Taip pat reikėjo pakeisti e, įprastinį požiūrį, daugiau susitelkti prie išlaidų, ne tik prie mokslinio prestižo, kaip tai buvo daroma anksčiau. E, teko atsižvelgti į labiau organizacinę pusę. Dabar turime taip pat ir prekybos tarnybą, kaip bet kuri įmonė. Ji labiausiai dirba prie planavimo reikalų ir prie išlaidų ir jų valdymo. Dabar keletą žodžių apie tai, kaip būtų galima pagerinti įmonės efektyvumą. Šiaip, kai sunkumų kyla įmonėms, dirbantiems su ramonės sektoriuje, paprastai yra ieškoma su kokiamis problemomis jos susiduria, kas jums sunkiausia. Pas mus lygiai taip pat būtina, kad būtų atsižvelgta į problemas, kad būtų užtikrinta geresnė komunikacija, kad e, vyktų reikiama pertvarka, mes optimizavome visą eilę procesų, e, atsižvelgėme į laiko ribas, iki šiol tai nebūdavo labai atsižvelgdama. Fusion for Energy e, siekė rezultatų, tačiau neatsižvelgdavo į laiko limitus. O dabar dar be kita ko, reikia dirbti kartu su centrinė komanda, atsižvelgti taip pat į vidaus klausimus ir užtikrinti, kad būtų dirbama taip, lyg dirbtų viena bendra komanda. Čia dar turime atlikti tam tikrą išlyginamą į darbą, o kai bendradarbiavimo su ITERAJO apie tai pasakos mano kolega visai netrukus. Apibendrindamas tai, kas vyko pirmą pusmetį, galėčiau pasakyti štai ką. Sustikome su komisaru Kandietė ir visais vadybininkais Susitikome taip pat su, su interesuotomis visomis pusėmis, su Prancūzijos atstovais, nes Prancūzija reikšmingai prisideda prie Fusion for Energy. Taip pat turime Straight Road for First Plasma projektą. Tai yra pirmas toks projektas. Visos suinteresuotos pusės nebūtinai turi tos pačius prioritetus jeigu norima pagerinti kokios nors organizacijos efektyvumą, tai turite atlikti tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, jeigu tai yra automobilis, turite sumažinti jo masę. O, pavyzdžiui, mūsų įmonės atveju taip pat teko atsisakyti kai kurios veiklos, ją užsimti mažiau, kad būtų galima kitose baruose dirbti intensyviau. Aš, kai pradėjau eiti savo pareigas, pateikiau tą patį pavyzdį. Uh, E, agentūros ir e, centrinė valdžia man pritarė. Didžiausias prioritetas buvo 2025 metais pirm, plasma vienas turėjo būti įgyvendintas projektas, visi kiti galėtų ir palaukti. Mes taip nusprendėme ir šios linijos laikysimės iki tol, kol visa organizacija, įskaitant ir kitas valstybės, įrodys, kad jos gali pasiekti tikslų nustatytų laiku. O paskui bus galima susitelkti prie kitos veiklos. Tai yra bendra strategija. E, pasikeitė reikšmingai mūsų organizacijos e, veikla, e, komisija mus palaiko, kartais sakoma, kad mes per nelik griežtai primetėm tas naujas taisyklės, bet aš manau, kad taip reikėjo ir tai buvo teisingas žingsnis. Kalbant detaliau, tai reiškia, kad pirmiausia, mes susitelkime prie to, kokius resursus reikėtų skirti prioritetams, pasiekti, nežinau, jūs galite pamatyti ir perskaityti, kas yra rodoma skaidrėse. Mes siekime, kad gerėtų bendradarbiavimas tarp F4 ir ITER-IO, siekime, kad būtų mažinama rizika iki minimumo. Ir taip pat Mes siekiame, kad būtų teisingai pasirinkti prioritetai, kad būtų kūriamos e, reikiamos koncepcijos. 79 procentai šio darbo jau yra atlikta, netrukus teikimės pasiekti ir 100 procentų ribą. Mes taip pat perėsim ir prie kitų priemonių, ne tik plasma vienas. Ir tie kiti, tos kitos priemonės yra lygiai taip pat svarbios. Tai reiškia, kad žmonės, kurie dirba pas mus, turės šiek tiek pakeisti savo prioritetus. Jie sulauks kitų užduočių. Ir be abejo, žmonės mato, kad jų projektai gali būti atidėti, taip gali atsitikti ir jie turi susiteikti prie plasma vieną. Štai matote tokią labai sudėtingą matricą skaidrėje. Mes ją parengėme tam, kad galėtume rasti geriausią metodą, teisingai, kad galėtume paskirstyti prioritetus. Mm. Norėjome, kad rezultatai būtų pateikti 2020 metais. Biudžetas siekia 6,6 milijardus eurų. Antras dalykas. Mes taip pat tinkamai optimizavome žmogiškuosius išteklius visais lygmenimis, visoje organizacijoje. Daugiau personalo nebus, bus perskirstyti turimi žmonės. Mes taip pat papildomai identifikavome svarbiausius prioritetus. Svarbiausias jis yra plasma vienas. ITER AIO taip pat optimizavo surinkimo linijos uh, darbus. Taip pat dabar dirbama intensyviau prie mašinos e, montavimo, jos įrengimo. ITER AIO e, įgyvendimus kitas laikas turės būti šiek tiek pratestas. Mes norime tinkamiau organizuoti kitų pramonės sektorių indėlį į ITER projektą. Ir taip pat tikimės, kad bus, nebus sumažinti ištekliai kitiems projektams, bet svarbiausia yra tai, kad mes galėtume pasiekti savo tikslus nustatytų laikų. Štai čia matote projektus, kurie jau buvo įgyvendinti, aš apie juos paminėjau. E, Straight Road to First Plasma. Taip pat matote ir kitus projektus, kurių tikslas yra tinkamai suvaldyti išlaidas. Be abejo, labai svarbu atsižvelgti į tai, kaip būtų galima e, sutaupyti vienur, kad daugiau lėšų liktų išleisti kitur ten, kur labiausiai reikalinga. Mes taip pat nuolatos susitinkame su kompetentingais asmenimis ir kalbame apie tas išlaidas. Mes taip pat turime rezervo fondą 50 procentų šio projekto, to fondo perviršio uh, liko ir galės būti panaudota vėliau. Mm, taip pat nuolatos stebima, kaip e, sprendžiama dėl išlaidų, aiškinamasi, kaip kiekvienas e, įneša savo indėlį į šį projektą. Mes taip pat e, turime naują finansinį reglamentą. Mums dar lieka nemažai darbo. Čia štai matote pagrindinės vertės. brūkšnė linija pasiekta pažanga, ištisinė linija tikslai. E, čia matote tokį metodą, kurį puikiai žino projektų valdytojai. Kairėje matote, kaip kyla ta brūkšninė linija nuo praeisių metų rugsėjo. Matote, kad linija lieka pakankamai tiesi, labai nedaug nukrypsta nuo kai kurių gairių, Tačiau bendrai paėmus, matote, kad skirtumas su ankstesnė situacija yra didžiulis. E, ir matote, kad įdėgusios naujos kontrolės priemonės situacija žymiai pagerėjo. Čia kelios diagramos, kurios rodo panašią tendenciją. Matote taip pat keletą atidėjimų, vėlavimų, bet projektai buvo stabilizuoti. ateičiai numatyti veiksmai. Kokios gairės yra svarbiausios straight roads gairių gyvendinimas. Dirbame su Europos komisija ir ITERAIO ir užbaigsime projekto planavimo. Jis apims laikotarpį 2020 metų, e, kai dėl plasma vienas ir paskui turime tinkamai atlikti projekto planavimą iki jo pačios pabaigos, po 2020-ųjų, kitaip tariant. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turėsime peržiūrėti kiekvieną iš šių skaičių iki 2025 metų, o po to, po 2025 yra remiamasi labiau tam tikromis samatomis, bet jau paskui turėsime parengti labai aiškius ir konkrečius skaičius. E, bus įdėkta nauja kontrolės, finansinės kontrolės sistema. Ir galiausiai tikimės suburti geriausius vadybininkus, kurie bus atsakingi už tų projektų valdymą. Jų tikslas bus sumažinti išlaidas. Pavyzdžiui, e, vienas iš tokių pavyzdžių galėtų būti projektai susiję su e, talpų vidinių sistemų įrengimu. Mes taip pat bandome kuo greičiau įgyvendinti e, viešuosius pirkimus, kad būtų galima tinkamiau valdyti smulkius projektus. Iki šiol mūsų pirkimų procedūros būdavo labai lėtos, tikimės, kad ateityje tai pasikeis. Ir mes taip pat remiamės naujais metodais, e, kurių tikslas tinkamiau valdyti riziką. Įvairius suinteresuotos pusės e, turi tinkamai atsiliepti į mūsų pareikštus tam, e, tam tikrus sprendimus ar rekomendacijas. Ispanija, pavyzdžiui, pritarė mūsų siūlymams. Mes buvome tikrinami ir auditų, rūmų auditorių, viskas baigėsi sėkmingai ir štai dabar turime garantijas finansavimo mūsų projektui. Darbų tvarkaraštis ir ateities darbai. Štai matote skaidrę, kurią reikėtų tiesiog perskaityti. Čia taip pat matote paminėtas gairias, kurios buvo nustatytos iki 2025 metų. Matote, čia taip pat gairės, kurios labai aiškios iki valdybos susirinkimo lapritį. Dalyvaus visi įternariai. Mes be kita ko e, perskirstime personalą, aš jau tai sakiau. Planavimas turėtų būti užbaigtas iki tarybos susirinkimo lapkričio mėnesį. E, taigi turime gairias, kurios padės sukurti naują atmosferą ir paskatins įter naują darbų stilių. Dėkoju ir su malonu atsakysiu jūsų klausimą. Dėkojame Jums už pasisakymą. Būtų gerai, galėtumėm šio e, pristatymų pasidalinti su tais nariais, kurie nedalyvauja posėdėje. Taip pat norėčiau priminti, tiems, kurie nežino ilgos istorijos šio projekto, kad mes su Marinesku pranešėja e, susitikę ir kalbėjome apie naujuosius skaičius. Taip pat girdėjom, kad įtarpa prašė dvigubo biudžeto ir trigubo, trigubai daugiau darbuotojų arba atvirkščiai. Taigi mums kilo labai klausimų daug, todėl ir surengėme šį klausimą. Kitą savaitę su komisaru Kanietė Briuselėje vyks posėdis ir mes vėl klausime, ar patikimi tie duomenys ir kaip mes toliau dirbsime. Dėkoju dar kartą už pristatymą. Aš supratau, kad ITER projektui vyksta, sekasi labai gerai. Todėl, manau, reikėtų dar labiau pasistengti ir atsakyti į visus klausimus. Kreipiuosi į Jūs, generalinį direktoriau, pa, pakalbėkite apie būtent skaičius, kiek jie yra patikimi, kiek galime jais pasitikėti. Ačiū pirmininkė. Ar galiu ir aš parodyti porą skaidrių? Prie penktos skaidrės iš karto pereikime. Būtent kalbant apie tuos klausimus, kuriuos jūs iškėlėte, pirmininkė, vadovaujant ponui Kanietei, mes nusprendėme spręsti tris klausimus. Pirmiausia, pakeisti valdyseną kad nauji vadovai vykdytų toliau projektą, būtent toliau ponas Šveminas buvo paskirtas, taip pat ponas Biko. Antra, darbo atvarkė turėtų būti realistiška ir realistiškas biudžetas. Trečia, lapkričio mėnesį ITER pasiūlė naują darbų planą ITER valdybai, jis buvo atmestas dėl kelių priežasčių, kai kurios jų buvo ir jūsų minėtos. Kągi mes padarėme, kad projektas nesustotų? Mes paėmėme pirmosius du darbo atvarkės metus ir sukūrėme štai tokią darbo atvarkę pirmiesiams dviejiems metams kad galėtų įtar valdybą stebėti projekto vykdymą ir įsitikinti, kad jis įdomas tinkamai. Johanesas būtent ir pristatė šią darbo tvarkę ir tai, kaip, kokie rezultatai, e, rezultatai yra džiuginantis vykdant šį projektą. Darbotvarkė buvo sukurta 2010 metais ir buvo manoma, kad e, darbuotojų skaičius ir biudžetas yra nerealistiški, todėl mes neturėjome motivacijos. O dabar pagal šią darbotvarkę visi yra labiau motivuoti, nes viskas yra labiau realistiškai nustatyta. Antra, mes norėjome sukurti naują darbotvarkę, kuri būtų realistiška ir patikima, kaip jūs sakėte, todėl ėmėmės keleto priemonių. Paprašėme įvykdyti nepriklausomą vertinimą, kad įvertintų darbo atvarkės e, ruošimo projektą. Kaip Johannesas sakė, kalbame ne tik apie žmonės, bet ir apie sistemas. Sistemos turi būti e, patikimos, kad e, ir taip pat e, su ponu Wagneriu bendradarbiavom. Taigi, šis nepriklausomas tyrimas patvirtino, kad procesų kokybė yra tinkama. Gavome rekomendaciją, kuri mums pasirodė svarbi. E, tai būtent pirmiausiai teikti dėmesį plazmai, o vėliau kitiems darbams. E, čia ir Johannesas kalbėjo apie tai, kad pirmiausia reikia pradėti nuo plazmos. Nuo sausio, nuo pat pradžių, nuo sausio iki balandžio, kai buvo pristatoma nepriklausoma ataskaita, mes iškart pamatėme, kad E, viskas atitinka. Vadovaujant Johannesui buvo pradėta dirbti su plana, plazma, e, taip pat darbuotojai prisitaikė ir mūsų vertintojai nepriklausomi pasakė, kad tai yra gerai. Taigi, ko reikia? Reikia puikiai bendradarbiauti tarp Fusion for Energy ir, ir, ir plazmos darbuotojų. Anksčiau to bendradarbiavimo nebuvo. Taigi, vertintojai patvirtino, kad procesų kokybė yra tinkama, sprendžiant e, problemas, e, ruošiant naujas darbo atvarkės. E, taip pat at, vykdyti pakeitimus visais lygmenimis ir dirbti atitink, atitinkamai palaipsniui. Dirbti palaipsniui mums siūlė ir ITER valdyba. E, ir jeigu mes nedirbsime palaipsniui, mes negalėsime įgyventi šio projekto pagal dabartinę e, biudžetą. Taigi mes perėmė prie to palaipsninio darbo. Vertintojai mums pateikė keletą rekomendacijų ir dauguma jų e, buvo susijusios su tuo, kad reikia pagerinti rizikos vertinimą ir valdymą, taip pat e, pagerinti kai kurios procesus, kurie susiję yra su žmogiškaisiais ištekliais. Taip pat e, ankstesnę skaidrę, prašau, jungti taip. E, lygiai grečiai vyko nepriklausomas įtervaldymo vertinimas. Dviejus metus vyko šis vertinimas ir per pirmąjį ketvirtį buvo pristatyti rezultatai. Sužinojome, kad e, įtar projektai vykdomi geriau ir darbuotojai dirba geriau. O šios būtent buvo anksčiau dvi problemos svarbios, e, kad mums nesisekė pasiekti rezultatų pačioje pradžioje. Ir Paskutinis įdomus dalykas būtent, kad JAV kongresas paprašė energetikos departamento ataskaitos, kad įvertintų šį projektą ir jie mums pateikė teigiamas rekomendacijas e, su mažais pakeitimais, kuriuos reikėtų gyventi per, per atinačius dviejus metus. Toliau. Kogi mes pasiekėme Ogi tai, kad e, balandį įvyko įter neįlinis e, posėdis. Būtent aptarėme nepriklausomų vertintojų pasiūlytą, e, pasiūlymą dirbti palaipsniui, paetapiui. Tai buvo labai svarbu būtent pradėti nuo plazmos. Kai kurie partneriai norėjo paraleliai dirbti kaip ir anksčiau, bet. E, tai būtų neįmanoma turint tokį biudžetą, kokį turime pagal dabartinę ilgalaikę finansinę programą. Todėl bus dirbama palaipsniui skirtingais etapais. Valdyba taip pat pripažino dar du dalykus. Neįlinė valdyba pripažino, kad naujoji darbo atvarkė jau beveik baigta. Taip pat buvo aiškiai pasakyta vadovams, kad kalbant apie e, finansavimą, biudžetas bus ne per daug didelis. Dažniausiai bandome pasivyti laiką, suspėti viską padaryti laiku ir tada šiek tiek laisviau naudojami finansai. Bet balandžio neįlinė valdyba buvo, nusprendė apkarpyti personalą. Ir lapkritį žmonių dirbančių turėjo būti maždaug 1350, o balandį jau nuspręsta, kad 1050, o, o visus kitus etatus išsidalinti tarp jų ir bandyti naudoti išteklius turimus jau mūsų, mūsų, mūsų įmonėje. Taigi, buvo pristatyta naujoji darbo atvarkė birželį. Ir ten yra ir gerų ir blogų naujienų. Bloga naujiena ta, kad pirmoji, pirmasis plazmos etapas, kuris turėjo būti baigtas 20 e, metais, bus baigtas bent jau penkiais, penkeriais metais vėliau, 25 metų gruodį. Mūsų nuomonė gali tai įvykti netgi dar po metų pusantrų. Bet anksčiausiai 25 metų gruodį bus baigtas šis etapas. Vis visi patvirtino, kad šie skaičiai yra patikimi, daug patikimesni ne, nei ankstesni skaičiai. Ne tik tai todėl, ne tik tai ši mm, darbo atvarkė patikimesnė todėl, kad buvo e, laikomasi visų rekomendacijų ir su, derinantis su visai nacionaliniam agentūrom, bet ir todėl, kad tai buvo padaryta labai tinkamų momentų. Dabar uh, yra ta, tas etapas, kai 80 procentų e, kūrimo proceso jau yra padaryta, didžioji dalis sutarčių yra pasirašyta. Ir dabar taryba mano, kad ši darbo atvarkė yra patikima ir realistiška. Vis tiek įtar taryba nori toliau dar dėrėtis dėl finansų Dėl finansų, dėl generalinio direktoriaus pasiūlymo, dėl finansų mes dar nesutarėme ir vėl bus darimas e, lapkritį. Čia bus kalbama apie sumą, kuri bus 400 milijonų mažesnė negu prieš tai derantis. Bet mes dabar kalbame apie pirmąją, pirmąjį plazmos etapą, o toliau kalbėsime apie kitus etapus. Tam tikrą prasme mes turime lubas, kurių negalime viršyti. Komisijoje norėtų, mes komisijoje norėtumėm paviešinti šios dokumentus šiam komitetui e, tvarkome tam tikrus formalumus, kad gautumėm įtartarybos leidimą ir kad galėtume patenkinti jūsų prašymą, kurį gavome lapkritį. Savo lygmenių mes patvirtinome šios dokumentus ir norėtumėm, kad šis komitetas galėtų su jais susipažinti ir matytų visus, visas smulkmenas, visus skaičius, visus paskaičiavimus. Kita skaidrė, prašau. Čia paskutinė. Dar viena. Mes, komisija žada pateikti komunikatą ir paprašyti Europos parlamento ir tarybos mandato. Tai bus komunikatas e, tarybai ir parlamentui ir prašysime mandato, kad galėtumėm formaliai e, susidėrėti šią naują darbo tvarkę ir biudžetą 17 metų e, ministerinėme susitikime, ministrų susitikime. Įtar taryboje bus tvirtinama, tvirtinama šį darbo tvarkė ir mes kreipsimės komunikatu į parlamentą ir prašysime mandato, kad galėtumėm toliau dėrėtis. Ir ministrų tarybos metu, kad būtų galima 2017 metais jau sutarti dėl biudžeto galutinai. Taigi, 6,6 milijardai milijonai bus išlaikyti pagal šią daugiametę programą, nepaisant to, kad darbų padaugėjo, ši suma nebus keičiama. Ji buvo nustatyta 2008 metais, tačiau reikės daugiau uh, E, pinigų, kad būtų baigti statybos darbai. 6,6 milijonai buvo skirti plasm, pirmojo plasmos etapo statymui. Dabar dar keletą metų po 25-ųjų bus dar tęsiamas projektas, tam tikri projekto etapai. Taigi Fusion for Energy 25 metais pastačiusi pirmąją plazmą nebus, e, nebaigs, šitas projektas nesibaigs, bet dar bus e, toliau vykdomi projekto etapai, kurie tiesiogiai nesusiję su pirmąją plazmą. Dokumentus jūs gausite oficialiai ir komisijos narys Kanietė jums e, pateiks dar daugiau smulkmenų, dar daugiau detalių. Tačiau 2010 metų sprendimų buvo skirta 6,6 milijonai, bet dabar reikės papildomų finansų ir Fusion for Energy ir kitų etapų įgyvendinimui. Kaip Johanesas sakė, 1,2 milijardų reikės vien pastatams, reikės lėšų ir kitiems etapams ir komponentams. Ir bent 2 milijardai eurų papildomai reikės, 2 milijardus eurų papildomai reikės skirti. Tai buvo pasakyta parlamentui gruodžio mėnesį. Taigi, nuo 2021 iki 2025 metų reikės bent jau 3 milijardų eurų papildomai. Galutinius skaičiavimus e, komisija pateiks naujosios e, finansinės programos e, projekte. Bet mes norime, mes labai stengiamės, kad tie skaičiai būtų pagrysti, todėl labai džiaugiamės, kad naujasis direktorius stengiasi ne tik tai laiku viską padaryti, bet ir laikytis biudžeto jo neperžengti. Tikimės, kad ir valdyba, ir Fusion of eh, for Energy laikysis biudžeto, nes Europoje, nes iki šiol buvo viršytas biudžetas, pavyzdžiui, Fusion for Energy beveik 2 milijonai. Ir, tikiuos, ir tikrai tikiu, kad kolega Johannesas suvaldys eh, eh, visų tų mm, viršito biudžeto tyrimus. Dėkoju. Dabar poniai Marinesku, ponui Marinesku mūsų pranešėjai suteikiu žodį. Čia. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, pranešimas buvo labai išsamus ir labai atviras. Tuo būdu visi žino, kas vyko iki šiol ir kas numatyta ateičiai. Nekartosiu visko, tiesiog man atrodo būtina atsižvelgti į tai, kad visa vadovybė yra nauja. Fusion for Energy, ITER vadovybė, energetikos generalinio direktorato personalas, visi, visi e, tie vadybininkai yra nauji žmonės. Visą tai padėjo reikšmingai pagerinti e, veiklą. Aš buvau kada raše lankiausi vietoje, lankiau ir kalbėjausi su daugeliu žmonių. Tiesą sakant, e, mane labai nustebino tai, kaip viskas buvo daroma seniau. Ir pastaruoju metu buvo nuveikta labai daug. E, mes Matėme, kad tas planas, kurį parėmė daugelis suinteresuotų pusių, pasirodė tas efektyvus, jis veikia, buvo nuveikta daug pozityvių dalykų. Tarybai. Taryba nepritarė tam naujam planui. Ir aš būtent dėl to siūlau atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Rezultatai iki šiol buvo tikrai pozityvūs Buvo atliktas nepriklausomas vertinimas, kuris yra labai teigiamas. Visų dalyvių veiksmai ITER projekte buvo taip pat vertinti labai pozityviai. Man svarbu yra tai, kad 90 procentų darbų jau yra suplanuoti, užsakyti. Tai reiškia, kad dizainas viso ko yra užbaigtas ir net tie pateikti skaičiai ir, ir laikė išdėstyti tikslai yra labai svarbus dalykas. Pasikeitimų gali būti dar, nes patekus į tą puikią aplinką, kur nauja organizacija, nauji vadovai, tai dar pavyks jiems, man atrodo, padaryti viską, kad tos lėšos būtų dar efektyviau panaudotos, nes pavyks dar sutaupyti lėšų. Uh, Tai yra mano asmeninė nuomonė. Aš manau, kad tai yra puikus projektas ir manau, kad jis mums yra reikalingas. Dėkoju. Ja, Dėkoju. Turiu klausimą. Jūs kalbate labai optimistiškai, kad šita darbotvarkė yra jau tinkama, jau buvo tikrai e, labai daug tų darbotvarkių pristatyta. Tai kodėl dabar taip optimistiškai kalbat, kodėl iki tos ankstesnės darbotvarkės netrodė tinkamos? Well, our... Manau, kad visi turim pat pasakyti, kad e, padarėm, ką galėjom. Aš pats nesu nei optimistas, nei pesimistas. Tiesiog žvelgiu į faktus ir faktais tik galiu ir kalbėti. Pirmiausia, faktas yra tas, kad mes lapkritį sulaukėme tų gairių. Paskui dar įvyko papildomi susitikimai tarp AIO vadovų ir kitų suinteresuotų pusių. ITER organizacija e, dirbs remdamas į vietos agentūromis, praeitie taip nebuvo. Anksčiau AIO parengdavo tą stambėją schemą, o kitiems belikdavo palinksėti ir tam pritarti. Dabar viskas daroma kartu ir e, atsižvelgiama į detalės Taip pat atsižvelgiama į AIO nuomonę ir į vietos agentūrų nuomonę. Mes taip pat žvelgime į atskirus projektų etapus. Tiek kalbant apie koncepciją, tiek apie dizainą, tiek kalbant apie e, projektus, teikiami užsakymai, atsižvelgiama į skaičius, numatomi terminai. Trečia, manau, kad turime gerai dirbančius vadovus. Mes džiaugiamės matydami, kad mm, dabar, e, laimė ar nelaimė, ES yra didžiausia donorė. AIO e, Fusion for Energy dirba kartu ir tai yra puikus dalykas. Anksčiau to bendro darbo trūko, dabar turime uh, daug daugiau gebėjimų atremti iššūkius. Bet tai nereiškia, kad tų iššūkių ateityje mažės. Mes kalbame apie projektą, kurio statybos trunka 10 metų. Mums dar tenka ir toliau dėrėtis dėl biudžeto atskirų detalių. Turime būti budrus, mums būtina įdėkti tinkamą valdysenos sistemą, turime atlikti stebėsenos procesą tinkamai, kad nebūtų nukrypta nuo išsikeltų tikslų. Europos parlamentas ir komisija prižiūri Fusion for Energy, prižiūri projektą, prižiūri valdybą, tai yra mūsų visus. Ir mes dabar priejome prie to unikalaus momento, kad kai galime tinkamai startuoti. Kitas dalykas, kuris yra pozityvus, yra tai, kad bent trys nepriklausomi vertinimai buvo atlikti nuo metų pradžios ir visi tie E, vertinimai rodo, kad mūsų pasirinktas kelias yra teisingas. Vyko e, valdymo e, vertinimas, jungtinių valstijų kompetentingas departamentas pateikė savo vertinimus ir visa tai leidžia manyti, kad projektas dabar yra nukreiptas tinkama linkme. Tačiau stebėsenos darbas ir toliau turi būti atliekamas. Stebėsenos sistema yra įdėkta, siekiama užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami laiku, kai iškyla problemų, kad jos, būt, jos turi būti laiku identifikuojamos ir sprendžiamos. Rizikos valdymo e, struktūra yra tinkamai parengta Mes nuo pat žemiausios grandies iškilus problemoms turime žinoti, kaip daryti. Žmonės, net e, žemiausios grandies atstovai turi teisę pranešti apie problemas, jeigu su tokiom susiduria. Mes skatinam tą atvirumą. Fusion for Energy ir AIO laikosi būtent tokios politikos, kad problemas reikia neslėpti, o jas reikia identifikuoti ir spręsti. Ačiū. Maybe, uh... Very, very... Ačiū. Ką galėčiau pridėti prie šio tikrai suprantamo atsakymo? Tai, kad darbo tvarkė yra pažadas. Tie, kurie bando įvertinti per kiek laiko, ką padarys vėliau ir bus atskaitingi už tai, tai reiškia, kad ši darbo tvarkė bus vykdoma maždaug 10 metų ir per, pas, per ateinančius dviejus metus dirbs ne, te, ne tik tie žmonės, kuriuos ten nešia darbo atvarkė, bet ir visi tiekėjai, ir visi kiti. Ir todėl dviejų metų darbo atvarkė įvertinti yra daug lengviau negu dvylikos ar panašiai. Be to, mm, mes tikrai dėrėjome su nacionaliniam agentūram, su AEO. Ir tikrai visi pritarė ir dar yra pakankamai laiko, jei kažkas uh, matysime, kad vėluoja, mes galėsime imtis tam tikrų priemonių, kad e, galų gale tą darbo atvarkę įvykdytumėm. Manau, kad toks nusistatymas yra labai svarbus. Galbūt ne 2025 per kalėdas mes jau baigsime viską, bet manau, kad tikrai su mėnesio paklaida tikrai gyvendinsime, tai yra atsakingai sudaryta darbo atvarkė, galbūt porą mėnesių ir vėluosime, bet labai stengsimės. Ir tikrai nebus taip, kad kiekvienais metais įtervėluos dar e, metams. Mums buvo tai dažnai kartojama ir tai nepasikartos. Dėkoju. Pane Šoltas. Ponas Šoltas, atsiprašau. Besedo. Seveda in tudi jaz želel deliti optimizem z poročevalcem gospodom Marineskom. Aš taipogi norėčiau pasidalinti optimistiškomis nuomonėmis, nuomonė tiksliau, kuri, kurią išsakė pranešėjas. Na, ko gero, dar optimistiškesnis būčiau, jeigu galėtume susipažinti su dokumentais ilgiau negu kad tik tai per tam tikrą skirtą trumpą laiką ir kažkur tai. Na, aš ir ko gero tada, jeigu turėtume ilgiau, daugiau laiko susipažinti su dokumentais, tai kiltų ir daugiau klausimų. Taigi klausimai būtų tokie. Arba gal net komentarai čia daugiau būtų. Pirmiausia, dėl vėlavimų. Jūs minėjote kad viskas eina teisinga linkme. Sakėte, kad artimiausias techniškai įmanomas terminas yra 25 metai. Pagal čia naudojamas formuluotės dabar šiandien išgirstas, galime susidaryti įspūdį, kad ateityje bus dar naujų naujai, toliau vėluojama tiksliau. Todėl aš norėčiau dabar išgirsti jūsų atsakymą į šį klausimą. Ar vėlavimo priežastis yra menkesnės kokybės suplanavimas pradinėme etape, ar tiesiog tas projektas yra toks kompleksiškas ir sudėtingas, kad neįmanoma jam iš anksto e, laiko terminų nustatyti. Na ir antras dalykas. Be jokios abejonės išlaidos niekur nedings, jos tik tai didės. Europos Sąjunga yra didžiausia e, finansuotoja šio projekto. Na, tai reiškia, kad mes norime labai aišku vaizdą susidaryti apie uh, apskaitą šio projekto norėtume sužinoti, kokiosgi būtų Brexito Junktinės karalystės išstojimo pasiekmes planuojant projektą iki 25 metų. Na ir dabar įsivaizduokime, kad Junktinė karalystė toliau finansuoja dabar šį projektą, tai kaip jūsų manimų viskas susiklostis. Na ir galiausiai trečias klausimas. Ar yra tame, šiame projekte partnerių ar šalių e, ne iš ES ir ar šios šalis yra išreiškusios e, savo bejonių dėl galimybės ateityje šį projektą remti ir kodėl. Na ir dar, kai skaičiau šį pranešimą, pamačiau, kad jūsų organizacijoje buvo atlikta apklausa. Apklausos duomenys rodo, kad daug jūsų darbuotojų mano, kad dar liko daug e, ką padaryti. Du trešdaliai netgi mano, kad nėra pakankamai darbuotojų projektai darbintų. Be to, darbuotojai mano, kad organizacijos struktūra, hierarchinė struktūra nėra jau tokia adekvati. Komisijos e, atstovas e, ką tik tai minėjo, kad nebus papildomo finansavimo, bent jau iki projekto pabaigos. Tai mano klausimas būtų toks, kokio tai turėtų poveikio tolesniam darbui. Jeigu, tarkime, būtų nuspręsta finansuoti, ar būtų sutrumpinti laiko terminai, ar veiksmingumas čia būtų didesnis darbuotojų. Prašom atsakymas jums. Pirmiausia, dėl vėlavimų ir ar gali būti vėluojama dar daugiau. Neturėtumėte pamiršti, kad šis projektas visų pirma yra mokslinis projektas. Tai nėra kažkoks tai e, infrastruktūrų, kelio, tilto ar vieduko projektas. Čia yra tam tikrų sudedamųjų dalių, E, tokių kaip, kad pavyzdžiui, pajėgumai, dydis ir panašiai. Ir štai pavyzdžiui, plazmos sudėdamosios dalys yra didžiulės, niekada iki šiol nebuvo e, tokio masto projektas e, atliekamas. Be to reikalingos yra ir mokslinės žinios, moksliniai atradimai, o tai be jokios abejonės gali atitinkamai paveikti darbo, grafiką darbų. Kita vertus, kaip jau ir sakiau, visa mokslinė bendruomenė ir sintezės srities mokslininkai mus labai remia ir visi mano, kad šis projektas yra labai svarbus. Tai tiek būtų apie terminus. Dabar apie Brexitą. Yra ne ES šalių dalyvaujančių projekte, štai pavyzdžiui yra Šveicarija, kuria dalyvauja Fusion for Energy. Per Euratomą ji dalyvauja statybose. Dar pasakysiu, kad Junktinė karalystė mus patikino ir valdyba patikino, kad jie ir toliau ateityje norės finansuoti šį projektą. Na, ne vyriausybės lygių buvo tai patvirtinta, kol kas dar nėra ir aišku, e, kas vyriausybei vadovaus ateityje, na bent jau kol kas esame tokių e, garantijų gavę. Ir štai, pavyzdžiui, vienas iš reaktorių, jet tipo reaktorių yra Junktinė karalystė, todėl Junktinė karalystė labai domina tokie projektai. Dar jūs taipogi klausėte apie partnerius ne iš ES. Ponas Tomas paminėjo JAV e, suinteresuotumą. Yra JAV ir Europos partnerystės, apie partnerystę šią parengtas dokumentas. E, JAV kongrese yra dokumentas parengtas apie privalumus ir trūkumus dalyvavimo tokiuose projektuose. Labai įdomus dokumentas, e, siūlau pasiskaityti. Ir išvada to dokumento yra ta, kad JAV e, pageidauja įtre dalyvauti dokumente. Dar, pavyzdžiui, Kinija labai veržiasi dalyvauti. ITRE partneriai tokie kaip ES, pavyzdžiui, susiduria su biudžeto problemomis, e, tačiau nepaisant to yra pasirengę dalyvauti šiame projekte. Ir niekas bent jau nėra išreiškęs ketinimų pasitraukti. Tiesą sakant, JAV, e, tiesą sakant, ne, nėra įsitikinusios, kad ES toliau dalyvau šiame projekte ir yra dėl to sunerimusios. Na ir galiausiai personalo motivacija ir personalo būkštavimai. Aš tiesą sakant nelabai žinau, iš kur jūs gavote tokių dokumentų. Aš žinau, kad mūsų personalas yra susirūpinęs, e, nes daug struktūrinių pakeitimų buvo padaryta tiek valdyboje, tiek Fusion for Energy. Štai pavyzdžiui, direktorius po dviejų metų buvo pakeistas. Europos komisijos paskirta žmonių buvo. Aš ką galiu pasakyti, kad kai sutikau dalyvauti šiame projekte, tai sutikau su sąlyga, kad bus naujų žmonių iš ES ir iš e, kitų organizacijų. Aš manau, kad tai neturėtų sukelti kliučių e, tolesniam e, senesnių darbuotojų darbui. Ir aš tik tai galiu patvirtinti, kad tikrai labai malonu yra dirbti su kitais partneriais ir tikiuosi, kad galiausiai įtikinsime ir savo darbuotojus tuo, kad įmanoma kartu ir veiksmingiau dirbti ateityje. Mm, beje, be jokios abejonės normalu, kad darbuotojai nerimauja, kai vyksta pokyčiai. Aš negaliu daug daugiau ką pasakyti, kas dėl vėlavimo ir papildomų išlaidų, tai mes tik tai galime paremti valdybą, e, švelninant pasiekmes restruktūrizacijų. E, Fusion for Energy Hanes, Bernard Bigo taip pat dirba e, šioje srityje. Taigi mes tikrai labai atidžiai stebėsime, kas vyksta, E, skatinsime kalbėti daugiau apie riziką ir jeigu kažkas yra, būtinai reikia tai aptarti. Aš daugiau nieko neturiu ką pridurti dabar prie šio klausimo. Pone Alaja Zender, prašom. Ačiū pirmininkė. Ar, ar verčia? Taip. Aš kalbėsiu ispaniškai, taip prašau, užsidėkite ausinės. Dėkoju už tai, kad pateikėte įsame informaciją, dėkoju, kad iš vis buvo įmanoma susitikti, nors, aišku, sudėtinga buvo čia suderinti, bet ir ponas Pachai negali dalyvauti, bet vis tiek suprantu iš to, ką jūs paaiškinote ir iš anksčiau gautos informacijos, kad turime gerų žinių, kad naujieji darbuotojai dabar jau yra primta naujų darbuotojų, tai ir valdyba yra geresnė ir įter personalas džiaugsis, nes tam tikrų metų buvo jau netgi mm, jie pasipiktinę, nes darbo kokybė stipriai krito, nors jau daug metų dirba su šiuo projektu ir bando kažkaip tai jį įgyvendinti. Suprantu, kad Buvo pakeitimai pasiekti ne tik tai pakeičiant darbuotojus, bet taip pat ir juos, e, jiems keliant, keliant kvalifikaciją ir taip toliau, kad darbuotojai galėtų tikrai vaisingai dirbti taip pat. Man atrodo labai svarbu, kad vietoj to, kad visi paraleliai dirbtų ties visais projektais, visgi nuspręsta iki 25 metų įgyveninti vieną projektą, plazmos projektą ir jau turėsime tokį apčiuopiamą rezultatą. Mano klausimas yra toks. Nors atrodo, kad 10 metų yra labai daug, bet iš tiesų tokiam projektui 10 metų nėra labai daug turint omeny tikslą šio projekto, bet man nerima kelia vienas dalykas. Kaip, dirbama, kaip bus dirbama tolimesniu etapu nuo 25 iki 35 metų? Dabar jau ruošiamės peržiūrėti daugiametį daugiametę finansinę programą ir jau dedame pamatus 2025 metų programai ir norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie 25-35 metų etapą. Kokius tikslus kelsite, kaip pagrysite, ar vėliau reikės konkrečiau kažką dar nustatyti. Toliau dėl papildomų lėšų norėčiau paklausti, ar mes 16, e, nuo 16 metų turėsime visą labai konkrečią biudžetą numatytą, kaip sakėte, dar plus 2 milijonai ir taip toliau. Ar turime jau iki 25 metų konkretų biudžetą, kur gal atrodo dabar jau, jeigu dabar mes e, patvirtinsime, jeigu dabar kalbėsime apie skaičius, atrodys jie astronominiai, o paskui galbūt nereikės tų lėšų iš viso. Ir gal dabar nuo 2 iki 3 milijonų gali ta suma iškilti. Man labai nesinorėtų kalbėti apie tai, kas bus sukonkretinta vėliau. Nes gali susiklostyti tokia situacija, kad tiesiog projektas vyks ilgiau, lėšų reikės daugiau. Gal kažkaip galima numatyti e, tuos tokius, tokius etapus, kad mes vėl nesakytumėm, kad ateityje vėl reikės 2 milijonų, vėl 2 milijonų ir taip toliau, nes na, tikrai situacija yra neįlinė. Ir kalbant apie bendradarbiavimą ir tiekimo, ir vėlavimus tiekimo srityje, norėčiau paklausti, ar ruošiant naują programą ir apgalvojant projekto vadybą, taip pat ir bendradarbiaujant su, su trečiosiomis šalimis, ar tom trečiosiam šalim aišku, kad ir jos yra labiau įsipareigojusios tiekti atitinkamas dalis ar komponentus, kurie yra reikalingi įgyventinant šį projektą. Labai džiaugiuosi kad JAV kongresas, kuris labai retai kam nors pritarė, visgi sako, kad nori toliau dalyvauti šiame projekte. Aišku, jų indėlis nėra pats didžiausias, bet tikrai prisideda prie to, kad būtume patikimesni, e, būtent tai, kad mūsų e, partneriai nesitraukia. Taip pat yra kitų projektų, infrastruktūros projektų, infrastruktūros projektų, pavyzdžiui, mano šalyje įgyvendinami greitai tie projektai, bet paskui paaiškėja, kad negalima tų infrastruktūrų naudoti, nes jos pasirodo, na, ne, nenaudojamos. Arba e, kitų projektų, pavyzdžiui, Berlyno oro uostas atrodo netaip jau sudėtinga, bet paskui žiūrėk, vat metai bėga, bėga ir, ir nieko. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip konkrečiai šiandien viską pristatėte. Manau, kad tikrai turime priemonių vykdyti priežiūrą, kaip komisijos atstovas sakė. Ir tikimės, kad nebenuvils šitas projektas mūsų, Mes žinome, kad žmonės šiaip džiaugiasi šitom reformom, taigi dėkoju Jums už pastangas konkrečiai viską, viską sukonkretinti, imtis tų reformų ir, ir, ir kažkaip tą projektą vykdyti toliau. Ačiū. Ačiū, kas atsakysi klausimą, prašom. Well, I, like first, uh, I... Pradėsiu nuo paskutinio klausimo, kai aš priemiau šį darbo pasiūlymą, tai pagalvojau, ar nebus, ar nebus taip kaip su Berlyno oro uostu. Nes e, valdymo klausimas čia kaip tik aktualiausias buvo ir aš galvoju, ar nebus taip ir su ITRE projektu. Taip, e, ilgas laiko tarpas 12 metų. Na ir kas dėl personalo planavimo, tai čia yra naujų aspektų, nes žmonės mūsų dabar e, turi daugiau e, perspektyvų, o praeitie jų nebuvo. Ir bent jau darbuotojų požiūrių tai jau yra žingsnis į priekį. nes būtent dėl vietos, dėl Kadaraš miesto daug buvo netikrumo. Na taigi, visada būna taip, kad kažkas nori, kažkas nenori kažkur tai dirbti, kitiems jau kažkas nepatinka, jie susiranda kitą darbą. Bet yra normalūs procesai. Veikla yra, aišku, daugiausia klausimų kelintis komponentas. E, mūsų projekto, projektos tikslas yra bendruo, mokslininkų bendruomenių darbas. Taigi mūsų tikslas yra, kaip geriau jų poreikius patenkinti. Na ir be jokios abejonės, kaip visada, kyla problemų dėl personalo uh, kompetentingumo, bet be jokios abejonės imamasi visų reikalingų priemonių dabar tam, kad tai būtų užtikrinta. Iš įtrio tarybos grįžus ekspertams namo būtent ir buvo išlaidų klausimas daugiausia e, klausimų keliantis rytis, nes ko gero net ir patys ekspertai nebuvo šimtų procentų įsitikinę, kad pavyks jiems įtikinti savo vyriausybės ir parlamentus dėl būtinybės toliau finansuoti e, šį projektą. Taigi į tre šalise narėse e, tas klausimas yra toks pasvarbus kaip ir čia, tai yra išlaidų klausimas. Na, man atrodo, kad maždaug ir atsakiau į jūsų klausimus. Jeigu kažką praleidau, tai pasakykite, prašau. Aš norėčiau dar kai ką pridurti. Mes Europoje turime e, pagrindinius elementus, turime pastatus, turime vakuminę patalpą, turime biudžetą. Ir kai bus statybos etapas pasibaigs, tai be jokios abejonės procentinis dalyvavimas bus mažesnis kartu su Prancūzija dabar 45 e, procentus dengiama, paskui 38 procentai bus tik tai. Dabar kas dėl trečiųjų šalių, tai pagrindinė problema yra įtikinti kitas tas šalis, kad Europos parlamentas ir taryba toliau rems projektą. jeigu ne visi partneriai patvirtins savo įsipareigojimus, pavyzdžiui, dėl statybų ar kitų elementų, tai e, nelabai patikimai atrodys. Jiems įtre, įtre reikalinga tiek, kiek mums, jie sintezės rytyje negali e, didelės pažangos siekti be šio projekto. Jiems projektas yra reikalingas. Taip mes esame vieni nuo kitų priklausomi, nes nepaisant visų sunkumų, niekas kol kas bent jau alternatyvų neturi. Taigi tiek formalių, tiek dvišalių ir visais kitais lygmenimis situacija yra ta pati. Neužtikrinant, negarantuojant prieigos prie ITER projekto rezultatų, niekas ne, nenori entuziastingai toliau dirbti, neturėdami garantijų tiek JAV, tiek Kinija, tiek Rusija. Taigi mes esame visi tarpusavėje susiję ir priklausomi vieni nuo kitų. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas tai vėluotų, tai visi mes atsidursime dėl to bėdoje. Štai, pavyzdžiui, su rusais, su japonais, su korejiečiais diskutuojame ir jie sako, kad reikė, norėtų spartesnių uh, pokyčių šiame projekte iki 25 metų dar. Ir štai pavyzdžiui, Wagner pranešime sakoma, kad ekspertai sutiko dėl to, kad geriausia yra eksperimentus rengti ir bandyti uh, turimas infrastruktūras, e, neskubinant pernelyg šio projekto. Taigi tiek mokslininkai, tiek visi kiti sutinka, kad reikia pakopinio, palaipsnio paužiūrio. Dėkoju už tai, kad atsakėte už klausimus ir dar suteikiu žodį pranešėjui. Marijan, ar norėtum pasisakyti? Ne. Viskas jau buvo pasakyta. Aš nesu taip optimistiškai nusiteikęs, bet aš esu nusiteikęs realistiškai. Aš ten buvau, viską mačiau ir lyginu tai, kas vyksta dabar ir kas vyko anksčiau. Ir tai tiesiog nepalyginami dalykai. Manau, kad problemos kyla būtent dėl organizavimo anksčiau. Buvo nebendradarbiaujama tarp nacionalinių agentūrų, nebuvo jokio plano, nebuvo jokios darbo tvarkės, nieko nebuvo. O dabar viskas yra gerai. Taigi, kai turi planą, gali eiti į priekį, gali ištaisyti klaidas. Taigi projektas vėl turi šansą. Kągi, ačiū. Ir mes prisidėjome, nes šis e, komitetas jau porą metų kalba apie tai, kad trūksta planavimo ir taip toliau. E, kitą savaitę, 14 dieną, 9 val. komisijos narys Kanietė kartu, kartu su ITRE komitetu e, susitiks. Labai svarbu buvo ir šiandien susitikti, nes yra ir antras Marijan pranešimas ir mums iš tikrųjų reikia laiko įsigilinti. Norėčiau paklausti, kada būtų tinkamas e, laikas nuvažiuoti į Kadarašą, nuvykti į Kadarašą, kaip Jūs manote? šiais metais yra puikus metas ir dabar tenais yra tikrai ką pamatyti. Dėl to ir betonavimo darbai yra įspūdingi. Kitais metais taip pat bus įdomu, bus dar daugiau etapų ir montažas bus pradėtas. Taigi, iš tikrųjų, įdomu, įdomus abu etapai, jūs patys nuspręskite. Dėkoju. Kągi, šis posėdis baigėsi, mes neturime kitų klausimų. Dėkojame svečiams ir kitas, kitą savaitę toliau šnekėsime šią labai svarbę temą. Dėkoju, posėdis baigtas.